Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Taigi, tęsime balsavimus. Mes gan sėkmingai judėjome į priekį, visų jūsų pastanga vakar. Na ir toliau tęsime darbą ir jeigu tokiu ritmu dirbsime, baigsime iki pietų. Tokiu, tai reikš, kad po pietų tuomet ir nereiktų mums posėdžiauti ir turėtumėme laiko kitai veiklai, biudžetiniai ar su biudžetu nesusijusiai veiklai. Kągi, pirmiausia, vakar balsavimo metu įsivėlė viena klaida ir pranešėjas mane apie tai informavo. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas vakar buvo nuspręsta, mes pradėsime balsuoti nuo penktosios kategorijos, tai yra kitų institucijų kategorijos. Derekovono čia bus pranešimas. O po to balsuosime dėl 1A, 1B kategorijos ir ketvirtosios kategorijos. Ir užbaigsime bandomaisiais projektais ir parengiamaisiais veiksmais. Kągi, ponas pranešėjas dar dabar pasisakys dėl to, ką reikia pakoreguoti ir, ir pataisyti dėl vakar įvykusių balsavimų. Ačiū pirmininkė. Mes balva, balsavome vakar ir ten buvo trys eilutės veiklus jaunimas, Europos pilie, sąjunga piliečiams ir dar viena programa Ir ten mes patvirtiname milijoną įsipareigojimams ir milijoną asignavimams. Ir koordinatoriai anksčiau buvo nusprendę neviršyti ribos numatytos. Tačiau tekstas buvo pateiktas po tarybos svarstymų, taigi nebuvo pakoreguotas komisijos siūlymas, komisijos siūloma suma. Taigi jeigu uh, kolegos neprieštarauja, tuomet e, galime teikti, kad vakarykštis balsavimas dėl tų eilučių, dėl to biudžeto projekto turi atspindėti koordinatorių anksčiau įvykusį susitarimą. Pirmininkas. Tai yra tos eilutės veiklus jaunimas, informacijos biurai ir Europos piliečių metai, 2013 metai paskelbti Europos piliečių metais. Tai yra tos trys eilutės, apie, kurios, apie kurias ėjo kalba. Tiesiog, kad visi tiksliai žinotumėte, apie ką eina kalba, nes vakar įvyko e, šioks toks nesupratimas balsavimo metu. Dabar bendrai kalbant, dėl tam tikrų eilučių koordinatoriai irgi susitarė prieš dvi dienas viršyti biudžeto projekto sumą. Tas pasakytina apie tam, tikrus, tam tikras eilutes, dėl kurių balsuosime šyryt, dėl pirmos A ir ketvirtosios kategorijų. Taigi dėl šių trijų 3B kategorijos eilučių. Dabar viską išsiaiškinome, dėl 3B viskas aišku. Ir dabar galime pereiti prie kitų kategorijų. Taigi dėkoju pranešėjai. Visi turite balsavimo korteles. Mano frakcija mane informavo, kad jeigu man neleidžiama balsuoti arba turiu tokią teisę, tai aš tuomet informuosiu iš anksto, ar aš balsuosiu ar ne, nes yra kolegų iš APP frakcijos, kurie vėluoja. Taigi, kitos, kiti skirsniai. Visi gavote balsavimo sąrašus. Kągi, pradėsime nuo tai yra bazinis mūsų dokumentas, tai yra rezultatas, kurio pasiekime sutaikinimo komiteto posėdėje su parlamento valdyba, e, kalba eina parlament, apie parlamento biudžetą. Ir čia buvo pranešėjo visi pateikti pakeitimai, sutikus koordinatoriams, e, pakeitimai teikiami valdybos vardu. Taigi dabar tokie yra mūsų santykiai su valdyba ir man atrodo, kad e, tokie santykiai yra labai sėkmingi. Taigi siūlyčiau balsuoti dėl visų pirmos lentelės pakeitimų kartu, tačiau dar yra žodinis pakeitimas dėl Europos istorijos namų. Ir dabar žodį suteiksiu pranešėjui. Ačiū pirmininkė, kaip teisingai pasakėte, tie pakeitimai, dėl, kurie yra antrajame kolegų, ant, kolegų dokumento puslapyje, atspindi tą susitarimą, kuris buvo pasiektas sutaikinimo komiteto posėdėje ir buvo nuspręsta dėl 1,9 procento sumos, įskaitant ir Kroacijos įstojimą. Ir nebuvo daroma nuoroda į istorijos namus. Na ir galiausiai sutaikinimo komiteto posėdėje mes nusprendėme sumažinti uh, 5,3 milijonais eurų istorijos namų finansavimą kitais metais. Taigi 3247 eilutė istorijos, Europos istorijos namai ir čia sumažinama suma 5,3 milijono eurų, kai buvo sutarta sutaikinimo komiteto posėdėje. Pirmininkas, puiku, visiems viskas aišku. Taigi, dabar siūlyčiau balsuoti dėl viso puslapio, dėl visų e, pakeitimų kartu, įskaitant ir pakeitimus dėl teksto, atsižvelgiant į susitarimą, kuris buvo pasiektas sutakinimo komitete. Taigi, balsuojame dėl visų pakeitimų parlamento biudžetui. Kas už? Ačiū. Kas prieš? 2. Susilaikę? Niekas nesusilaiko. Dėkoju. Džeimsas susilaiko. Ir protokolą taip ir užrašysime, kad Džeimsas susilaikė. Kągi, sveikinu pranešėją, atlikus tikrai sudėtingą darbą. Jam teko tikrai nelengva, nelengva užduotis. Dabar toliau. Keletas kitų yra pakeitimų, dėl kurių reikia balsuoti atskirai. Pirmiausia, valdybos vardu teikiamas pakeitimas dėl techninių korekcijų. Tas yra būtina atsižvelgiant į finansinį reglamentą. Pranešėjas mums e, pristatys šį techninį pakeitimą. Aš manau, kad puikiai viską apibendinote pirmininkė. Tiesiog tai yra techninio pobūdžio pakeitimas, kad būtų atspindėta tai, kas yra finansinėme reglamente ir pastatų fondai yra dabar klasifikuojami kaip išorės papildomi, papildomos įplaukos, tiesiog yra perkeliamos tos sumos ir aš manau, kad kolegos tam neprieštaraus. Puiku. Nemanau, kad čia kel, kel, kiltų problemų. Kas už? Kas prieš? Vienas susilaikė? vienas susilaikęs, priimta. Dabar žodinis, kitas žodinis pakeitimas. Žodinis pakeitimas, vienas dar yra atsimtas, bet dabar balsuosime dėl dviejų, trijų pakeitimų. Paaiškinkite tuos tris pakeitimus, dėl kurių dabar balsuosime. Pranešėjau. Ačiū, pirmininkė kolegos. Antrajame puslapyje mato, kad yra trys pakeitimai, dėl kurių reikia balsuoti. Jie yra susiję su tekstu. Pirmasis pakeitimas yra ECR pakeitimas, kuriame kalbama apie atskaitomybę ir skaidrumą, kalbant apie bendras išlaidos kompensacijas. Dabar Kitas pakeitimas dėl 3242 eilutės, kur kalbama apie atitinkamą sumą, kuri bus e, skiriama dokumentiniam filmui sukurti, sus, filmui, kuris yra apie rytų Europą. Daugelis sako, kad na, gerais laikais galėtume tokią sumą skirti filmo kūrybai, tačiau dabar, kažin, ar tam yra tinkamas laikas ir siūlyčiau balsuoti prieš. Tačiasis pakeitimas. Čia yra AFKO komiteto pakeitimas. Jame siūloma, kad atsižvelgiant, laukiant naujų parlamento rinkimų, turėtumėme skirti šiek tiek pinigų nevyriausybinėms organizacijoms, kurios padėtų publikuoti rinkimus. Tačiau suprantu, kad administracijai dėl to kyla problemų. Pirmiausia, tai gali prieštarauti tam, kas yra numatyta finansinėme reglamente. Antras dalykas, teigiama, kad bus sudėtinga įgyvendinti. Pavyzdžiui, kas nuspręs, kam skirti pinigus ir kaip tie pinigai turi būti panaudojami. Taigi siūlyčiau balsuoti prieš šį pakeitimą. Taigi dėl tų trijų pakeitimų dabar siūlyčiau balsuoti prieš tuos visus tris žodinius pakeitimus. <coughs> Ar galime balsuoti dėl jų visų kartu? Ne. Alde nepritarė tam. Čia anarchistai, komunistai. Uh, Pirmasis pakeitimas 753, kas už. 4, kas prieš. Dauguma. Susilaikę, atmetama šis pakeitimas. Sonikso pakeitimas. Paranšėjas yra prieš, kas už. EPP. Kas prieš? Mm, visi išskirius APP, kas susilaiko. Du susilaiko, atmetamas yra šis pakeitimas. AFKO pakeitimas, pranešėjas yra prieš. Kas už? Alde, kurie pasirašė po šio pakeitimu. Kas prieš? Visus kitos frakcijos susilaikė. Aldes susilaikė. Taigi atmetamos, atmetami visi trys pakeitimai skirtingomis balsų daugumomis. Ačiū, ponė pirmininkė, baigėme balsuoti dėl parlamento biudžeto ir dabar perėsime prie teisingumo teismo. Galime balsuoti gal dėl visų pakeitimų kartu. Kas už? Ačiū, kas prieš? Du prieš. Kas susilaikė? Vienas susilaikė. Trys prieš balsavo. Puiku, teisingumo teismas viskas aišku. Dabar audito rūmai. audito rūmai. Ar galime dėl abiejų pakeitimų kartu balsuoti? Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Ombudsmeno tarnyba. Čia yra žodinis pakeitimas. Pranešėjas pristatys, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ombudsmeno pareigybė yra ir parlamente ir dabar ombudsmeno tarnyba siūlo įsteigti naują buhalterio poziciją. Taigi tiesiog yra siūloma įsteigti vieną dar postą ombudsmeno tarnyboje, aš tam neprieštarauju. Toks yra žodinis pakeitimas, taigi dabar balsuojame dėl visų pakeitimų dėl ombudsmeno tarnybos, įskaitant ir žodinį pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Du prieš susilaikę? Ačiū primta. Europos duomenų apsaugos pareigūno tarnyba dėl visų pakeitimų kartu kas už. Kas prieš? Du prieš susilaikę. Priimta. Kitas puslapis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas dėl visų pakeitimų kartu kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Regionų komitetas dėl visų pakeitimų kartų, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ta pačia balsų dauguma. Kitas puslapis. Išorės veiksmų tarnyba. Dėl visų pakeitimų kartų, kas už, kas prieš, du susilaikę, trys prieš. Gue prieš balsuoja, Susilaiko, susilaiko. Puiku. Trys prieš, vienas susilaiko. Atskiras balsavimas dėl, dėl 572 pakeitimo. Ar jūs už, ar prieš? Prieš 572. Kas už? Žalieji, kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Dėl 462 pakeitimo pranešėjas yra prieš kas už. Žalieji ir ECR. Ir guoja. E. Kas prieš? Dauguma susilaikė. Atmestas yra šis pakeitimas. Dabar yra atsiimta daug pakeitimų. Dėl kitų institucijų jau Baigėme balsavimus, sveikiname pranešėją. Maintenant, la catégorie 1A. Dabar e, pirmos A e, išlaidų kategorijos išlaidos. Jūs norite kažką pasakyti, ponė pranešėjau, prašau norite pristatyti balsavimą dėl šios kategorijos? Nusprendėme koordinatorių posėdyje sureaguoti į raginimus užtikrinti e, lankstumą ir Mm, tam skirta 50 milijonų eurų ir gali būti, kad balsuojant bus dar papildomai sumažintos išlaidos, e, kurios buvo numatytoms kai kurioms eilutėms. Ir tas, e, tie sprendimai sumažinti išlaidas, dėl jų buvo susitarta tai ir tos lėšos, uh, E, kurios atsiras sumažinus išlaidas 50 milijonų eurų bus skirtos lankstumo priemo užtikrinimui, lifelong learning programai. Programos atveju grįžtame prie e, pre, preliminaraus biudžeto projekto skaičių, nes toks buvo prašymas. Pirmininkas, ar visi supratote šį pasiūlymą, jeigu taip, tuomet pradedame nuo balsavimo dėl e, kompromisinio pasiūlymo, visų pirma tik dėl skaičių. Pirmasis blokelis atitinka eilutes, kuriuose mes norime viršyti biudžeto projektą. Kas už? Kas prieš? Keturi. Susilaikė. Ačiū. Patvirtinta. Antrasis blokelis. Juo siūloma atstatyti pirminius projekto skaičius. Už, prieš, du susilaikė, vienas susilaikęs. Taip pat patvirtinta. Trečiasis mažas blokelis. Apie, čia siūlymas išdėstytas priedė. Prie pasiūlymo už, prieš, 2 prieš susilaikė. AKR susilaikė. Ačiū, patvirtinta. Dabar atskiri balsavimai, kurie nėra apimti kompromisiniuose pakeitimuose. Gūja e pakeitimas 706. Kai jis yra tapatus kitiems pakeitimams. Pranešėjas prieš, kas už? Kas už gūja e pakeitimą? Niekas. Ne, ponia Andresen. Kas prieš? Ačiū, susilaikė. Pakeitimai atmesti. Toliau, žaliųjų 993 pakeitimas. Pranešėjas prieš, kas už? Žalieji. Guė, ponia Andresen, ponias Hartongas, kas prieš? Ačiū, susilaikė. Atmestas. Toliau, kiti pakeitimai. Gūja, 600 pranešėjas prieš, kas už. 4, kas prieš. Ačiū, susilaikė, atmestas. Ponios Vertman, pakeitimas 4139 pranešėjas prieš, kas už. 4, 5, kas prieš. Susilaikė, Atmestas. 103. Ekon RKR pakeitimas. Pranešėjas už kas už. Pone Dresin ir ponas Hartunkas prieš. Ačiū. Niekas prieš nebalsuoja. Vienbalsiai patvirtinta. Sveikiname autorius. Guja pakeitimas 695. Pranešėjas prieš kas už. du. Kas prieš? Susilaikė. Aldė susilaikė atmestas. EKR pakeitimas 599. Pranešėjas prieš, kas už? 2. Kas prieš? Ačiū, susilaikė. Atmestas. GUE Pakeitimas 4487. Pranešėjas prieš kas už. Socialistai ir guoja kas prieš. Visos kitos frakcijos susilaikė atmestas. Trys pakeitimai. 878 ir kiti. Jie tą patus pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė. E, dauguma už tai, kad jis būtų atmestas. Toliau regi pakeitimas 351 pranešėjas už kas už. Kas prieš? Liberalai ir ponas Hartongas susilaikė. Ačiū. Pritarta. Toliau. Guja 677 pakeitimas pranešėjas prieš kas už. Pane Andresant, ponas Hartongas buvo žaliekas prieš, visi kiti susilaikė atmestas. Žaliųjų pakeitimas 964. Pranešėjas prieš, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas vėlgi. Ponos Vertman pakeitimas 4166 pranešėjas prieš, kas už? taip pat kaip anksčiau, kas prieš, tie patys kaip anksčiau, atmestas tą pačią daugumą. Dabar kita eilutė. Imko pakeitimas 541 su pakeitimu žodžiu, kurį teikia mūsų pranešėjas. Prašau, pranešėjau. pirmininkė. Raginu pusantro milijono eurų įrašyti į rezervą, nesako kalbėtojas. Taip, pusantro milijono eurų, toks skaičius. O tų lėšų panaudojimo sąlyga būtų, galėčiau perskaityti siūlomą pakeitimo tekstą. Visi turi tekstą prieš save. Uh, kas už šį pasiūlymą su žodiniu pakeitimu pranešėjo. Ačiū. Kas prieš? Niekas susilaikė. Vienbalsiai. Komisijos atstovai yra čia, sveikiname juos. Ir e, jie bus informuoti apie tai, kokiamis sąlygomis bus galima panaudoti tą rezervą. Toliau, Greslė E, pakeitimas 4577. Pranešėjas prieš. Jis atkrenta? Ingė dingo, sako pirmininkas. Pastabos. Aldė. 742 pakeitimas. Pranešėjas už, kas už. Prieš susilaikę, pritarta. Aldė 743 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už? Prieš. Reikia balsuoti elektroniškai, apšildysime aparatūrą. Ir aš turiu teisę balsuoti, sako pirmininkas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Iškyla problemų. Ričardai, jūs už ar prieš balsuojate? Prieš. Alda, o jūs už? E, taigi jūs vienas kitą neutralizuojat. 19.16 pakeitimas e, dauguma už. Jeigu jūs nuolatos save taip neutralizuosite, tai bus lengviau dirbti. 4255, pono Dardeno pakeitimas pranešėjas už kas už. Susilaikė. Vienas susilaikęs. Pritarta. 620 e, e, guoja pranešėjas prieš, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 387 transporto komiteto pranešėjas už, kas už, prieš, du prieš susilaikė pritarta. 673 guoja pranešėjas prieš kas už prieš susilaikė atmestas. Gue liko vieni. 416 ponios Vertman, kad įtrauktume žodžius epilepsija. Pranešėjas prieš kas už liberalai 744 saldė, kad e, įtrauktume žodžius e, partnerystė vandens atveju. Pranešėjas prieš baseinus. Tikriname šią partnerystę elektroniškai. Balsavimas prasideda. Vienu socialistu baseine per daug, sako pirmininkas. Vienas socialistas privalo susilaikyti. Balsavimas baigtas. 18.18 18, pakeitimas atmestas. Balsavimas slaptas, niekas nežino, kaip kas balsavo. 773 pakeitimas Aldė pranešėjas už, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 774 Aldė pranešė šį kartą prieš, kas už. Prieš. Man atrodo, dauguma yra prieš, bet reikia patikrinti. Tikriname elektroniškai 774 e, pakeitimą dėl novatoriškų gaminių ir paslaugų. Balsuokite, sako pirmininkas. Balsavimas baigtas. 17 už, 18 prieš, vienas susilaikas atmestas. 965 žaliųjų pakeitimas dėl brandolinių jogainių. Pranešėjas prieš, kas už? Žaliejo. Gue ir Frančeska. Kas prieš? Ačiū, susilaikė. Atmestas. 966 žaliųjų pranešėjas prieš, kas už? Kas prieš? Ta pati dauguma susilaikė atmestas. 1408 imko, kad būtų pakeistas eilutės pavadinimas, kad pranešės už kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau. 55 kultūros komiteto pranešėjas už, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Verčiame puslapį. 899. Support Brain Trust tema. Jis atkrenta, taigi nebus tokių priemonių. 43-41 pono Gionšo. Atsiprašau, sako pirmininkas ponios Gionš. Pranešėjas prieš kas už, kas prieš, susilaikė, Atmestas. 4250 pono Gajerio apie komenijus programą. Kas už... Pranešės prieš, kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Ta pačia dauguma. 550 EFD frakcijos. Pranešės už. Kas už? Kas prieš? Atrodo, dauguma ir už, yra už, bet reikia patikrinti. 550 FD e frakcijos. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 21 už, 13 prieš, 2 susilaikė, pritarta. Ir rezervai. Čia ir balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoje dalyje kalbama apie pusantro milijono, kurie suteikiami e, įgaliotai institucijai pranešėjas už kas, už kas prieš. Liberalai ir ponia Dresin susilaikė. Žalieji. Pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis. Taip pat dar viena įgaliota institucija Europos centrinis bankas. Panešėjęs už kas už, kas prieš. Liberalai ir žalieji susilaikė. Pone Andreasen. Pritarta. Ir kitas pakeitimas atsijimtas. Tuo ir baigiame. Tuo baigiame balsavimus dėl pirmos A antraštinės dalies. Bien, alors, nous allons prendre le 1B. Euh, avant, avant de voter. Dabar, prieš perinant prie pirmos B dalies, siūlyčiau uh, sugrįžti prie punktų, kuriuos vakar mm, buvome pateikę balsavimui. Ir me, mūsų buvo paklausta, kaip uh, bus kvalifikuojami žmonės, e, kurie yra iš Kipro turkų bendruomenės. Socialistų frakcija išdalino tokį e, popieriaus lapą, kuriame, jeigu aš teisingai viską suprantu, yra siūlomas sprendimas. Aš nežinau, ar tas sprendimas yra politiškai e, puikus ir deramas, bet jis elegantiškai surašytas. E, gebėjimų stiprinimas, stengiantis pagerinti pilietinės visuomenės informatumą apie ES ir jos teisyną, taip pat stengiantis pagerinti įgūdžius, e, kaip prašyti ES finansavimo ir kaip tą finansavimą pritaikyti. Joranas, ačiū, aš paaiškinsiu, kaip mes tą darome, kaip e, įvardiname Kipro turkų bendruomenė. Jau biudžeto eilutė turi pavadinimą, tai yra įvardinta toje eilutėje, todėl nebereikia iš naujo nieko rašyti. Dabar turime neutralesnį tekstą, mes jį suderinome su visomis frakcijomis, visoms atrodo tinka toks variantas, todėl atrodo, kad galime balsuoti. Puiku, labai elegantiškai viskas surašyta. E, reikia pasakyti, kad kartais e, kai kuriais momentais reikia daugiau palikti e, likimo valiai e, sprendimų. Kas už tokį sprendimą, kas prieš susilaikė, išlaikome tokią formuluotę. Dabar e, sugrįžtame prie e, skaičių, prie finansinės paramos dėl formuluočių. Taigi, dabar pirma B dalis 71 puslapis, sako belgai. Pirma bedalis prasideda. 71 puslapio apačioje, prancūziškame tekste. Pradedame nuo administracinių išlaidų. Ar norėtumėt pranešėjų pristatyti šį dokumentą? Vedo, prezidente, che per accorciare la... Pirmininkė, aš manau, kad uh, kad e, biudžeto e, pakeitimus šioje srityje galėtume balsuot, priimti balsuodami iš karto, nes tarp frakcijų nesiskiria e, dėl techninės pagalbos pateikti pasiūlymai regijų, Baltijos regiono projekte. Dėl, ir aš manau, kad mes galime balsuoti iš karto dėl visų resto DB atstatymo projekto skaičių. Euh, alors, le, le secrétariat me dit que. Euh, Man sekretariatas sako, kad iškyla šiokia tokia rizika, kadangi nesame parengę balsavimo sąrašų taip, kaip jūs siūlote ir yra neįmanoma dabar išvengti tam tikrų eilučių. Taigi, ką mes galėtume padaryti? Pirmiausia, galbūt galėtume balsuoti bendrai, kaip siūlo pranešėjas Ir jeigu dauguma mano, kad kiekvieną kartą e, balsuodami paliksim dabar, tai biudžeto projektą, tai taip ir bus. Jeigu mes galime barsuoti bendrai už visą eilutę, tai e, mes negalėsime užtikrinti, kad neužmirštame vieno ar kito pakeitimą. Taigi darysime taip. Iš principo, kiekvieną kartą, kai pranešėjas siūlo sugrįžti prie biudžeto projekto skaičių, mes reikšime pritarimą. Norime užtikrinti, kad taip iš tiesų e, dauguma mano. Kas už, kas prieš. Keturi. Susilaikė. Puiku, taigi dabar lietai pradedu, kad nieko nepamirštume. 71 puslapio pačioje. Vakar jau kalbėjome apie tai, administraciniai įsipareigojimai ir panašiai. Tauriu, Europos socialinio fondo užbaigimas. Dėl to nebuvo balsuota. Todėl puslapio viršuje e, yra pakeitimas, uh, kurio nereikia keisti, o kitas pakeitimas - Europos socialinio fondo konvergencija. 730 uh, guė pakeitimas. Kas už, kas prieš? Alda, jūs už ar prieš? Ji už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 45.17 sutampa su 730. Toliau. E, toliau regionų konkurencingumas ir užimtumas. Mes e, pasisakome už atstatytą biudžeto projektą, bet reikia balsuoti dėl Lingės Gresler pastabų, dėl 45-78. Pranešėjų šį pastabą nepatinka. Kas už? You, you ask for the floor? Jūs norite pasakyti? Here we have uh, um, about... Alda. Dėl biudžeto projekto. Europos socialinis fondas, regionų konkurencingumas ir užimtumas. Kaip uh, bus su 4500? Bendrai balsuodami mes nusprendėme, kad dėl visų eilučių bus atkurtas e, biudžeto projektas DB, kaip ir siūlė pranešėjas. Taigi taip ir darome. O dėl šios eilutės mes e, priimsime 350, e, tai vadinasi, dėl nieko kito daugiau nereiks balsuoti. Tačiau dabar mes balsuojame tik dėl skaičių ir kiekvieną kartą, kai balsuojame dėl pastabų, mes turime balsuoti atskirai. Taigi dabar dėl 45-78 pastabų pranešėjas ko prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau pakeitimai apimti dėl ERPF, toliau bandomieji projektai ir pereiname prie 70. E, penkto puslapio paskutinės eilutės 765 pakeitimas pranešėjas e, prieš kas už. Alde, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie ERPF. Dėl skaičių. 359 pakeitimas. Jį išlaikome. Buvo pateiktas socialistų pasiūlymas e, e, dėl rezervo, bet jis buvo atsiimtas. Tabel dėl regionų plėtros fondo, regionų konkurencingumo ir užimtumo jau nusprendėme, jau balsavome. Jis baigtas. Toliau. Europos teritorinis bendradarbiavimas. Socialistai atsijėmė rezervą. Taip pat ir dabar paliekame DB e, taip, kaip e, numatyta 360. -ame. Toliau, kitas puslapis. 77 puslapio viršuje veiklos techninė pagalba. Socialistų rezervas atkrito, todėl paliekame 361, pagal kurį atkuriamas DB. Toliau, bandomieji projektai. E, 78 puslapyje turime balsuoti dėl techninės pagalbos ir informacijos apie ES strategiją skirtą Baltijos jūros regionui sklaida bei išsamesnis susipažinimas su mikrorajonų e, strategija. Todėl turime balsuoti dėl visų pakeitimų. 747 Alde pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl 747 aldė pakeitimo. Pradedam. Nous votons, nous votons, nous votons, nous votons. Il y a un socialiste en trop. Ar socialistai jau visi balsavo? Ne, vienu per daug net. E, Vieną reikia nuimti. Baigiame balsuoti. 18 už, 17 prieš. Priimta. Donc, Toliau, dėl skaičių viską sutvarkėme, bet yra komentaras dėl 342. Mūsų komiteto, parlamento regionės plėtros komiteto. E, kas už, kas prieš? Keturi. Susilaikė? Priimta. Taigi, išlaikome 747 e, skaičius su 342 pakeitimo komentaru. Taigi aš tikiuosi, kad mes neperžingsime viršutinės ribos. Toliau. Puslapio pačioje parengėmėjai veiksmai. Kitas puslapis Taip pat parengėmiai veiksmai, iki pat sanglaudos fondo galime eiti. Socialistai atsijėmė rezervą dėl sanglaudos fondo ir dabar e, turime 363 pakeitimą, kuris atkuria e, DB. Verskite kitą puslapį. Dar dėl sanglaudos fondų vis e, balsuojame. 364 pakeitimas atkuria e, biudžeto projektą DB, o dabar balsuosime dėl 766 aldė pakeitimo, kuris atkuria rezervą. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas u, prieš? Dėkoju. Susilaikė. Atmesta. 748 atsiimtas. Aldė pakeitimas taip pat. Toliau. Ba, vieną, pirmą B dalį baigiame. Labai greitai sugebėjom tą padaryti. Dabar galim perti prie ketvirto. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Non, le, on va tellement vite, que j'ai oublié. Taip greitai e, einam į priekį, kad aš net pamiršau, kad dėl ketvirtojo vakar balsavome. Taigi dabar pername prie bandomųjų projektų. Ar visi turite lenteles? Dvi lentelės yra pateiktos. Viena lentelė su projektų sąrašu ir skaičiais ir kita lentelė su komentarais. REMAX vadinasi, ten yra paaiškinta bandomųjų projektų turinys ir parengiamieji veiksmai. Aš galiu pasakyti, kad mūsų laukia Tai, iš, atsiprašau, šis dokumentas išplaukė iš ilgo koordinatorių darbo. Pone pranešėjau, manau, kad jūs siūlė, kiek žinau, jūs siūlėte balsuoti už viską iš karto. Bet yra frakcija, kuri sako negavusi bandomųjų projektų dokumento. Lukterkim šiek tiek, kad visi prieš akis turėtų lentelę. Nepamirškit, kad visoms, visiems frakcijos nariams reikia duoti. Ir mūsų frakcijos nariams taip pat. Non, parce que vous, vous donnez aux gens de la Commission, mais enfin, nous, nous sommes le Parlement. Duodat komisijos nariams, bet nepamirškit, kad mes esam parlamente, tai jiems pirmiausia reikia duoti. Bien. Alors, tout, tout, tout le monde là? Ar jau visi turite dokumentą? Galime balsuoti už visus iš karto, pirmiausia dėl skaičių, o paskui dėl e, pastabų. Taigi, iš karto už visus skaičius. Bandomieji projektai ir parengėmėjai veiksmai. Kas už? Kas prieš? Du. Susilaikę? Nėra susilaikiusių. Dėl komentarų. Kas už? Kas prieš? Tas pats du. Susilaikė. Primta. Puiku. Nieko daugiau neturim e, pateikti balsavimus. Dėl visko balsavimą. Sveikinu pranešėjai. Bon, alors, avant de. Kągi, prieš baigiant darbus. Planavom 11 valandą, bet mes beprotiškų greičių einame. Kitais metais pusdienį paliksim tik visam balsavimui. Taigi, dabar mes turim laiko. Aš, aš esu atsakingas už tai, kad e, parlamento administracija uh, nesijaustų kalta už tai, kad salė buvo išnuomota kelioms dienoms. E, o iš tiesų mes tos salės nenaudosim, bet e, pasirodo, kad mes labai efektyviai sugebėjom dirbti ir mums nereikia papildomų posėdžių. Taigi prieš baigdamas darbą aš norėčiau, kad e, patiksintume, ką darysim kitą savaitę. Klausimas, kurį norėjo pateikti Salvadoras. Au départ, hein, Nous avons prévu. Iš pradžių. Kitą savaitę balsuosime dėl dviejų svarbių balsavimų. Balsuosime dėl dviejų svarbių dalykų. Pirmiausia, kaip ir kiekvienais metais, praėjus aštuonioms dienoms po balsavimo dėl biudžeto projekto bus e, priimama mūsų rezoliucija. Terminas pateikti pakeitimus rezoliucijai Kada? Klausė pirmininkas. Sakykime, kad spalio 8. Bet patikslinsim, patikslinsim šią datą. Ir labai greitai tai bus padaryta. Dėl rezoliucijos. Pakeitimai dėl rezoliucijos. Kitas svarbus dalykas. Mes jau išnagrinėjome dėl e, tarpinio pranešimo dėl daugiametės finansų perspektyvos MFF ir dėl to reikės balsuoti. Mes palikome pakankamai laiko frakcijoms išnagrinėti e, biudžeto komiteto priimamą tarpinį pranešimą ir pateikti pakeitimus, kad galėtume plenarinėme posėdėje Strasbūrė balsuoti spalio 23 dieną. Dėl tos priežasties mes e, numatėme neįlinį posėdį suorganizuoti. Jis įvyks spalio 8 dieną po pietų. Jis e, skirtas diskusijoms dėl tarpinio pranešimo. Laiko bus skirta pakankamai ir diskusijai, ir balsavimui. Balsavimas įvyks 11 dieną. E, kol kas yra numatyta išlaikyti spalio 10 ir 11 dieną, trečiąjį ketvirtadienį, balsavimui. Balsuosime dėl tarpinio pranešimo ir dėl rezoliucijos. Ir paskui, aišku, e, dirbsime pagal darbo tvarkę, e, kurioje išklausysime pranešėjų atsakingų žyvėrės nuomonės. Aš dabar kreipiuosi į sekretariatą. Aš nežinau, ar mums tikrai kitą savaitę reikės penkių pusdienio posėdžių c'est à voir. Bon. Pour le moment, pour le moment, vous gardez ça. Kol kas išliekam, išlaikome tokią darbo tvarkę. Jeigu kaip šią savaitę mes sugebėsime, kaip ir šią savaitę sugebėsime sutaupyti pusdienį, turbūt niekas labai nenusimins, išskyrus gal parlamento administraciją. Taigi, konkrečiai sakome dabar taip išlaikome tas datas, bet išsilaikom, išsaugome tikslą namo grįžti pusdienio anksčiau. Ir iki ryt ryto mes e, patikslinsime terminą dėl pakeitimų rezoliucijai. Galiu dabar jau patikslinti. Spalio 8 dieną, 12 valandą tas terminas. O dėl daugiametės finansų perspektyvos tarpinio pranešimo terminas jau yra nustatytas, čia jokių metafizinių problemų nekyla. Salvadorai. As, uh... Man kila klausimas dėl dviejų svarbių pranešimų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį, 11 dieną. Mano klausimas dėl galutinių terminų. Ar, ne, ar nebūtų įmanoma uh, šiek tiek pa, pa, pankstinti balsavimu ir balsuoti 10, ne 11 dieną. Ne, nežinau, kaip ten sekretariatas ar sugebės e, pakoreguoti procedūrą, bet jeigu būtų įmanoma pankstinti balsavimus ir perkelti juos į trečiadienį iš ketvirtadienio, būtų geriau. Yeah, it must be on the 11th. This is the problem. s'il n'y a pas. Jeigu čia nėra jokių politinių problemų, galime balsuoti ir dešimtą, jeigu niekam nekyla politinių problemų. Dešimtą dieną vietoj vienuoliktos. bet ir dėl tarpinio pranešimo, bet čia aišku viskas priklauso nuo, nuo to, ar pranešėjui pavyks laiku parengti kompromisus. Aš nenoriu kaip ir skubinti nieko, nes tema yra sudėtinga. Galime pabandyti užsibriežti tikslą, ypatingai dėl rezoliucijos balsuoti dešimtąją dieną. Na ir jeigu įmanoma, dėl daugiametės finansinės programos, bet čia E, Ivo yra čia, Raimer irgi čia. Na, palikime gal daugiametę finansinę programą 11 dienai. Olga, e, šiandien spaudoje įvairiose Europos valstybėse pasirodė štai kokia informacija ES vadovai svarsto eurozonos biudžetą ir į eurozonos biudžetą siūlo numatyti finansinių sandarių apmokestinimą. Taigi aš bijau, kad artėjant spalio viršūnių susitikimui atsiras daug čia visokių naujų minčių dėl sutarties pakeitimų, o dabar mes turime dėrybas dėl daugiametės finansinės programos pagal senovinį metodą. Tačiau lyderiai mūsų turi daug naujoviškų minčių Ir manau, kad per tarybos posėdį spalio mėnesį ir daugiametės finansinės programos posėdį atsiras visiškai naujų minčių ir susiklostys nauja politinė situacija, tai norėčiau, kad mes tai aptartumėme Aišku, reikia pasi, pasitikslinti, ką tai reiškia, kol kas niekas nėra gal, galutinai nuspręsta, bet panašu, kad atsiras naujų minčių ir kitą savaitę būtų gerai jas aptarti. Pirmininkas, esate visiškai teisi, mes turėsime galimybės, progos aptarti mm, tuos dalykus, kai svarstysime pranešimo projektą, kurį aš renksiu. Marian Tyson ekonomikos įkalų komitete parengė pranešimą Tai yra savo iniciatyva parengtas pranešimas dėl Van Rompojaus pasiūlymo sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Taigi parlamentas ir ekonomikos reikalų komitetas iš karto po Birželio mėnesio tarybos posėdžio paprašė galimybės surengti parengti iniciatyvinį pranešimą, kad išsakytų savo nuomonę ir galėtų balsuoti dar e, būtent prieš spalio tarybos posėdį. Aš asmeniškai, Olga, buvau nustebęs, kad dokumentas, kurį pristatė Van Rompojus, kuris yra dabar jau maždaug 15 dienų kaip dėrybų vadovas yra ir dėrybų atspirties taškas tarybos posėdžiuose rengiantis spalio mėnesio viršūnių susitikimui, panašu, kad būtų galima čia numatyti tą centrinį eurozonos biudžetą. Aš prieš dvi dienas turėjau galimybės kalbėti su pirmininku Van Rompojumi, kalbėjausi mums aktualiais klausimais, tačiau tą pačią progą paprašiau, kad būtų pateikti patikslinimai Ir kaip jūs, Olga, aš irgi daugelis jūsų taip pat skaitėme tam tikrus spaudos pranešimus įvairiuose regionuose. Na ir panašu, kad yra čia nemažai sumaišties, nes yra tokių taktinių manevrų. Tačiau yra ir tokios dvi skirtingos koncepcijos susijusios su šiuo dabar naudojimu žodynu, būtent eurozonos biudžetas. E, pirma koncepcija yra susijusi su tuo, kad jeigu mes numatysime Europos ir gyvensime Europos stabilumo mechanizmą, na, teikiant pagalbą eurozono šalims, kurios turi su sunkumais, tuo pat metu tikėtina, kad bus šiek tiek vėliau įkurtas Europos fondas dėl bankų indėlių garantijų. Ir parama bus teikiama bankams, kuriems kelia, kyla, kel, kyla bankroto grėsmė. Pirmininkas Baroso paskelbė, kad jis e, šioje srityje pateiks pasiūlymus. Dabar reikia surasti finansinių garantijų, kad nuramintumėme finansinės rinkas, įrodytumėme, kad tie fondai, kurie uh, skolins e, rinkoms, kad būtų užsitikrinamas 3A reitingas ir kad bus tam biudžetui numatyti atitinkami ištekliai. Tai yra pirma tokia hipotezė, pirmas įmanomas modelis, tačiau yra ir tokių, kurie mano, kad eurozonos biudžetas galėtų uh, turėti ir kitų tikslų, tai yra pagelbėti per finansinę pagalbą, per tam tikras išmokas toms valstybėms, kurioms yra teikiama parama. Šiuo momentu, aišku, tai būtų Sanglaudos fondo toksai papildymas, papildomas finansavimas Sanglaudos fondui skirt, skirtam toms valstybėms. Na, Ir aš labai nustebau ir sakiau pirmininkui Ivan Rompojų dėl momento, kuomet buvo paskelbtos tos idėjos. Būtent kalba eina apie naująjį biudžetą, dabar, kai vyksta dėrybos dėl ES biudžeto. Na ir aišku, tos dėrybos vyksta gan delikačiai, esant dviems šalių kategorijoms, kurios prieštarauja tarpusavyje vienos nori užšaldyti ES biudžetą arba jį sumažinti, kitos nori didinti ES biudžetą. Taigi aš pasakiau, kad tikrai labai netinkamas momentas buvo pasiūlyti tą naują idėją dėl eurozonos biudžeto. Dabar, dabar Elga, mes turėsime galimybės e, aptardami nuomonę pranešimui, kurią aš pristatysiu kitą savaitę. Ir tuomet galėsime pasikalbėti apie tai ir pasiūlyti pakeitimus ponios Taisen pranešimui. Taigi, aš manau, kad galėsime išklausyti visok įvairių nuomonių. Ir labai svarbu, kad kitą savaitę, kai balsuosime dėl biudžeto komitete dėl tarpinio pranešimo, arba kai bus dar tą laikotarpį iki balsavimo plenarnėme posėdėje, E, kuomet teiksime pakeitimus ponios Taisen rezoliucijai. Galbūt ten galėtume numatyti paragrafą kažkokį, tai pastraipą skirtą būtent šiai temai, šiai tematikai. Aš matau, kad e, e, Elga yra šiek tiek ir nustebusi, kad atsirado iš tiesų dar vienas toksai e, klaidinantis elementas šiuose ir taip sudėtingose diskusijose. Ar būtų dar pastabų? Ne, puiku, dėkoju tuomet ir e, esate laisvi. Ir mes susitiksime kitos savaitės pirmadienį 15 valandą ir tuomet e, aptarsime tarpinės, tarpinio pranešimo pakeitimus. Dėkoju. Posėdis baigiamas.